onorevoli deputati gerbiami parlamento nariai pradedame naują sesiją parlamento ir dar kartą turime prisiminti nekaltas aukas kurio žmonės, kurie žuvo nuo baisaus tarptautinio terorizmo žudinių. Mūsų visų vardu smerkiu šiuos nežmogiško smurto veiksmus. Ir norėčiau išreikšti mūsų solidarumą su aukų šeimomis Barcelonoje, Kambrinse ir Suomijos turkų mieste. Kalbu apie ten vykusius aktus ir aukas. Taip, ne Europos Sąjungoje taip pat įvyktų kitų teroro aktų. Ir mes palaikome kitas šalis, kurios taip pat nukentėjo nuo tų barbariškų iššūkių. Šiandien rugsėjo 11-16 kartą minime įvykius, kai e, buvo užpulti bokštai dviniai. Matome, kad išpoliai kartojasi, tačiau tai tik sustiprina mūsų norą atremti iššūkius kartu ir tikimės, kad mes visi gyvensime ateityje geresnėme pasaulyje. Mes didžiuojamės savo gyvenimo būdu, mūsų laisvę, mūsų demokratiją ir toliau mes ją ginsime. Mes nepakeisime savo gyvenimo būdo. Neketiname nusilenkti prieš terorizmą. Deja, šiandieną turime prisiminti ir kitas nekaltas aukas. Žmonės, kurie prarado gyvybę po neseniai vykusių gamtinių nelaimių. Įvairius ES regionai vasarą nukentėjo nuo jų. Taip pat Karibų jūros šalis, kai kurios JAV dalis. Norėčiau prisiminti tuos visus nekaltus žmonės, kurie neteko savo gyvybės ir prašau visų pagerbti atminimą tylos minutę. Honorevole Danti, prego. Pone Danti, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Praeitą naktį Ligurnė, Ligurnijoje per keletą valandų iškrito tiek lietaus, kiek per paskutinius aštuonius mėnesius. Aštuonis mėnesius. Tai reiškia, kad šeši žmonės žuvo ir e, viena šeima žuvo. Du žmonės dingė be žinios. Mes e, pilos minutę prisiminėme terorizmo gamtinių nelaimių e, aukas ir aš norėčiau, kad mes pademonstruotume savo solidarumą. Livorno su Livorno miesto gyventojais, kurie nukentėjo nuo labai stiprios stichijos. Noriu priminti, kad Europos parlamentas yra įsipareigojęs siekti įdėkti priemonės, kurios leistų kovoti su klimato kaita ir tokiais reiškiniais, nuo kurio e, nukentėjo mano regionas vakar. Visame pasaulyje matome panašius reiškinius ir ir kitur Europoje. Taigi norėčiau priminti, kad mes visi prisėmėme įsipareigojimus kovodami su klimato kaita. Gerbiamas Dantį, norėčiau prisijungti prie jūsų žodžių. Manau, kad labai svarbu, jog Europos parlamentas ir Europos Sąjunga rimtai įsipareigotų kovoti su klimato kaita. Deja, įveikiai, kurie vyksta Europoje ir už jos ribų, rodo, kad mes turime sustiprinti savo e, pastangas. Dabar ponas Pitela. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti tam, ką jūs ką tik tai pasakėte, prisimindamas ką tik įvykusias tragedijas. Taip pat noriu prisiminti labai su išpoliu prieš bokštus dvinius. Prieš 44 metus, rugsėjo 11 dieną, Kazarosadoje, Santiege, Čilėje sprogo bomba. Salvadoras Aliendė mirė tuo metu. Man tada buvo 14 metų. Ir prisimenu kai buvau jaunuolis, klausiausi žinių ir prisiminiau jo žodžius, prisimenu juos visą laiką. Jisai pasakė, jūs galite nužudyti mane, bet niekuomet nenužudysite mano idealų ir mano vertybių. Tegul Salvadoro Aliendės žodžiai lieka mums tarsi priminimas – įspėjimas. Turime kovoti prieš bet kokį išpolį, prieš demokratiją, laisvę, e, žmogaus orumą ir žmogaus laisvės. Dėl to mes turime galvoti apie Europą, dėl to mes mylime Europą ir mes norime stiprios integruotos Europos. Ačiū, ponas Prustas. Dėkoju, gerbiamas pirminkė, už šią tylos minutę prisiminėme e, uragano aukas, pirmiausia, e, uragano Irma aukas, kuris nusiaubė Karibų jūros e, įvairias šalis, įskaitant mūsų teritoriją San Martiną. Ir taip pat norėčiau e, pasidžiaugti ES sutelktuvą ir ECO generalinio direktorato darbą, kuriam vadovauja komisijos narys Tilianizės. Buvo E, duotas labai skubus atsakymas, pagalba žmonėms vietoje suteikta ir šiandieną aš norėčiau, kad kaip galima greičiau mes mobilizuotume ES solidarumo fondą ir parengtume atstatymo strategiją toms teritorijoms. Ši didžiulė krizė rodo, kad yra labai svarbu koordinuoti, e, apmastyti veiksmus ES mastu ir pagalvoti, kaip mes e, elgsimės, kai atsiranda naujos krizės, kaip mes jas e, sieksime suvaldyti, galvodami apie ateitį, kad tų krizių gali būti dar daugiau ir kad ES piliečiai su jomis susiturs. Mes turėtume galvoti apie tai ir galvoti, kaip dar sustiprinti ES civilinės apsaugos struktūras. E, Dėkuoju, gerbimas Prusai, jūs. Kaip žinote, e, Europos Sąjunga sulaukė prašymą aktyvuoti solidarumo fondą ir aš manau, kad Prancūzijos Respublika kreipsis į Europos komisiją ir prašys E, kad būtų imtas veiksmų. Mes per šią sesiją kalbėsime apie 1,2 milijardų eurų skirimą Italijai, kuri nukentėjo nuo žemės drebėjimo. Ir e, kai kreipiamasi dėl solidarumo fondo lėšų skirimo, komisija visuomet greitai sureaguoja ir tikimės, kad šiuo atveju taip pat bus sureaguota greitai, kad mes aišku solidarumo signalą nusiųstume E, prancūzijos piliečiams ir užjūrio teritorijų gyventojams šios šalies, kurie nukentėjo nuo gaivalinių nelaimių. O dėl Italijos parlamentas atliks įvykdyti savo prievolės ir mes kaip galima greičiau e, sėksime balsuoti dėl visų komisijos pasiūlymų, kad būtų galima e, skirti lėšas iš ES stabilumo fondo, kai tik bus įvyktos reikalingos sąlygos. Ir tokiu būdu mes galėsime padėti toms šalims, kurios e, nukentėjo nuo nelaimių. E, dėkoju. Aš e, skaičiau pranešimą apie ES piliečius ir diskriminaciją, su kuria jie gali susidurti ponas Karim kalba. Ir noriu pasakyti, kad reikia užtikrinti, kad tokių dalykų nebūtų. Kreiptis dėl to reikėtų į Britanijos vyriausybę, reikia netoliuoti tokių dalykų. Ir aš prisiminiau dabar senus laikus, kai matėme skelbimus juodiesiems ir šunims čia negalima. Reikia užkirsti kelią tokiai diskriminacijai ir gerimas pirmininkė Kokie, jūs, kokie jūsų įgaliojimai dėl Sakarvo premijos? Matome, kad e, dabar e, sak, daromi pareiškimai, imamasi veiksmų, kurie prieštarauja dvasiai, pagal kurią yra suteikiamos premijos. Kaip galime mes tokiamis aplinkybėmis peržiūrėti savo sprendimą suteikti Sakaro premiją ir kai atsiranda tokios galimybės, ar galime e, atimti ją? Labai sunku e, ką nors padaryti dėl to, kad jau priimti sprendimai, galvojant apie kažkieno elgesį, galvoju apie Sakarovo premijos laureatus ir jų elgesį, kuris prieštarauja šio apdovanojimo dvasiai, bet aš e, sutinku su jų žodžiais. Mes ieškojame atsako, bet labai sunku yra imtis veiksmų jau įvykus faktui. Ponas Karveris. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Prustas. Jisai kalbėjo apie tragediją Prancūzijos teritorijose, Karibų jūros regione, bet taip pat norėjau priminti e, kolegoms apie Britanijos užjo teritorijas, kurios taip pat nukentėjo nuo e, šios nelaimės, nuo šio baisaus uragano Irma ir taip pat nepriklausomų šalių daug nukentėjo. Mes turime pagalvoti, kaip padėti visoms Karibų šalims ir teritorijoms nepriklausomą tai nuo to, ar tai būtų Britanijos ar Prancūzijos teritorijos ar atskiros šalys. Tos teritorijos nukentėjo nepaprastai stipriai ir mes turime siekti padėti, kaip tik galime. Ačiū. Aš savo ruoštų. Ne, nedarau jokio skirtumo. Mes tylos minutę pagerbėme visas aukas, bet kur Europoje už jos ribų. Prisimenėm visus žmonės, kurie žuvo per šias nelaimės, teroristinius išpolius ir gamtinės nelaimės. E, visos aukos yra vienodos. Jeigu kalbėsime apie Europos solidarumo fondą, tai atskiros valstybės narės turimtis deramų žingsnių. Pone Jimenės Beferil, Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Aš Norėčiau kai ką priminti jums. Žinau, kad jūs prisiminėte visas aukas ir labai gerai pasakėte, kad nėra skirtumo tarp aukų, bet manau, kad mes taip pat turėtume paminėti Meksiko žemės drebėjimo aukas. Daugiau negu šimtas žmonių žuvo. Tai yra šalis, kuri yra labai artima Europos Sąjungoje, tarsi sesė Europos Sąjungos ir mes dabar turėtume prisiminti aukas ir išreikšti paramą, suteikti paramą Meksikai ir Meksikos vyriausybei. Dėkoju. E, Jūs vadovaujate delegaciją ryšiams su Meksika. Gerai prisiminti šį faktą, bet mes savo tylos minutę prisiminėme ir Meksiko žemės drebėjimo aukas, prisiminėme visas aukas e, žmonės, kurie žuvo e, šią vasarą nuo visų nelaimių. Jeigu neturėtumėte daugiau klausimų, tai aš e, pratęsiu sesiją, kuri buvo sustabdyta E, šių metų Liepos 16 dieną. Protokolas yra pateiktas jums praeitos sesijos, ar kas nors norite ką nors pasakyti? Ne, tuomet laikome, kad protokolas yra patvirtintas. E,